padėkoti Jums už tai, kad mane pakvietėt ir dar kartą noriu palinkėti Jums visokiojopos sėkmės Jūsų busimam darbė ir tikiuosi, kad dirbsite taip pat sėkmingai kaip ir šiandien. Ačiū, ponia komisijos narė. Aš norėčiau, kad e, Europos parlamento ir komisijos darbas ir toliau būtų toks veiksmingas ir vaisingas, toks, koks buvo šiandieną. Aš dėkoju visiems kolegoms už savo pasisakymus. Mes čia turime vieną rezoliuciją skirtą šiai temai. Ir skelbiu šį darbo atvarkės punktą užbaigtų, o rytoj balsuosime dėl rezoliucijos. Visiems linkiu ramios nakties. Kitas posėdis yra rytoj, birželio 17 dieną, ketvirtadienį nuo 9 val. ryto iki 13 valandos ir po pietų nuo 15.